So. Meine. Labas rytas. Gerbėmi kolegos, ponios ir ponai, sveikinu susirinkusius į bendrą posėdį moterų reikalų ir lygių galimybių bei teisės reikalų komitetų bendrą posėdį. Vyks seminaras, kur kalbėsime apie civilinę civilinės teisės klausimus. Noriu padėkoti kolegoms iš moterų reikalų komitetų, ypač kolegai Gustafson ir poniai Barpanovai pranešėjai. Jūri komitetų pranešėjo šiuo klausimu šiandien serga, posėdį dalyvauti negali, atsiprašo dėl to, tačiau šiaip ar taip klausimai įvyks. Perduosime mūsų diskusijų rezultatus, kad galėtų kolega pasinaudoti jais tolesnėme savo darbe. Suteiksiu žodį ponui Gustafsonui, sveikinu jį atvykusio, paskui pakviesiu ponę Barbanovą. Pranešė taip pat pasakyti, prašom, ponė Gustafsonai. Uh, uh, Dėkoju. Mes laiko turim nedaug, tad iš karto pereikim prie temos. Įdomu būtų išgirsti ekspertus. Puiku matyti čia kolegą Lėnę, bendrą pirmininkį. Ir mūsų bendradarbiavimas yra tikrai puikus, labai džiugu kartais kartu visiems padirbėti. Dabar galbūt ponia Parvanova norėtų tarti žodį prieš suteikiant žodį kitiems kolegoms. Uh, uh, Dėkoju. Noriu padėkoti jūri komitetui už tai, kad sutikote dirbti kartu su mumis. Manau, kad tai tikrai pagerins mūsų bendrą darbo kokybę. Šiame komitete mes esame diskutavę dėl klausimų susijusių su civilinės teisės ir timi keletą kartų, kadangi valstybėms narėms yra labai svarbu užtikrinti lyčių lygybę ir apsitarti dėl moterų ir vaikų teisų apsaugos šeimoje. Šio klausimu bus tikrai įdomu išgirsti ekspertus ir tai padės mums pateikti geresnės kokybos, kokybės siūlymą, kurį šiuo metu rengiame. Dėkoju. Ačiū. Tad nebegaiškime laiko. Žvelgiu į mūsų ekspertus. Sveikinu čia atvykusi pona Vyginta Višinski Tikiuosi, kad jūsų pavardę ištariu teisingai, sako pirmininkas. Jūs atvykote iš Lietuvos. Sveikinu taip pat Nikolai Angelov, tai yra mūsų kolega, atvykęs iš regioninio Bulgarijos teismo. Antroje klausimų dalyje išgirsime ponę Leticiją Meiran. Ji atstovauja ANAR fondui Ispanijoje. Visus nuoširdžiai sveikinu atvykusius į mūsų posėdį ir pradėkime pirmąją klausimų dalį, suteiksime žodį ponui Višinskijui, kad jis galėtų pateikti savo pranešimą. Prašom, ponė teisėjau. Ačiū. E, gerbiami ponai ir ponios, gerbiami parlamento nariai. Visų pirma, aš noriu padėkoti Dear ladies and gentlemen, Thank you for, for possibility to present my. Ponios ir ponai, ačiū už galimybę pristatyti man savo pasisakymą. Ačiū už jūsų domėjimąsi apsaugos priemonėmis. Mano pasisakymas bus gana trumpas ir aš kalbėsiu lietuviškai. Reglamento dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose pasiūlymų, tai yra projekto, apie kurį mes kalbame, taikymo srity apibrėžiančiame pirmame straipsnėje yra įtvirtinta, kad reglamentas būtų taikomas apsaugos priemonėms civilinėse bylose. Reglamento pasiūlymo srity iš esmės konkretizuoja antras straipsnis, įtvirtinantis apsaugos priemonių, kurios, kurio atžvilgių reglamentas būtų taikomas savoka. Taigi, apsaugos priemonė pagal reglamento pasiūlymą suvokiama kaip bet kuris valstybės narės institucijos pagal jos nacionalinę teisę priimtas prevencinis arba laikinas sprendimas, kuriuo siekime apsaugoti asmenį, kai esama rimtų priežasčių manyti, kad yra pavojus civilinė arba psichinė neliečiamybė arba laisvė. Vertinant tokią reglamento pasiūlymo nustatomą reguliavimo sritį ir apsaugos priemonių sampratą bei rūšis, laikinųjų apsaugos priemonių civilinėse bylose reglamentuojančių Lietuvos įstatymų nuostas ir jų taikymo Lietuvos teismų praktikoje galima pastebėti keltą dalykų. Visų pirma, reglamento pasiūlymų reguliavimo sritis ir apibrėžiamos apsaugos priemonės iš esmės nėra būdingas Lietuvos įstatymuose įtvirtintų ir teismų civilinio proceso tvarka taikomų laikinų apsaugos priemonių dalykos. Visų pirma, Lietuvoje laikinos apsaugos priemonės susijusios dažniausiai su turtiniu ar su to susijusio poveikiu priemonėmis, skirtomis užtikrinti būsimo sprendimo įvykdymui. Tuo tarpu pagal reglamento pasiūlymą apsaugos priemonės skirtos asmens fiziniai apsaugai. Tokios priemonės Lietuvos teisėje siejamos ne su civilinėme procese galimomis taikyti priemonėmis, o iš esmės baudžiamojo poveikio priemonėmis. Taigi, iš esmės, tokios priemonės pagal Lietuvos teisę beveik visada patektų į Lietuvos apsaugos orderio taikomo būdžiamosiose bylose sritį. Antra, ką norėčiau atkreipdėmėsi, reglamento pasiūlyme apibrieštų apsaugos priemonių tikslas skiriasi nuo paprastai Lietuvos teismų civilinėse bylose taikomų laikinų apsaugos priemonių tikslo. Lietuvos teismų išplėtotoje laikinų apsaugos priemonių civilinėse bylose taikymo praktikoje apibrėžiamas šių priemonių ir būsimo teismo sprendimo, kuriam užtikrinti šios priemonės skiriamos ryšys. Tai yra laikinos apsaugos priemonės iš esmės skiriamos tam, kad būtų realiai įvyktas būsimas teismo sprendimas. Tuo tarpu pagal reglamento apibrieštas apsaugos priemonės toks ryšys nėra būtinas, nes priemonių pagrindinis ir esminis tikslas kitoks apsaugoti nukentėjusiai asmenį nuo galimo agresoriaus. Ir trečia, į ką norėčiau atkreipti dėmesį. Nepaisant nurodytos bendros tendencijos, kad reglamento pasiūlymo apibrieštos priemonės pagal Lietuvos teisę paprastai taikomos ne civilinio proceso tvarka, galima išskirti kai kurias specialiuose Lietuvos įstatymuose įtvirtintas laikinas apsaugos priemonės, kurios savo pobūdžio, savo pobūdžio yra artimos nustatytoms reglamento pasiūlyme. Lietuvos teismai, aiškindami bendrųjų laikinos apsaugos priemonių taikymo taisyklių išimtis, yra, nurodom, yra nurodę, kad laikinų apsaugos priemonių paskirtis užkirsti kelią būsimo teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimui arba negalimumui. Ir toks aiškinimas neturi būti suprantamas kaip būtinumas užtikrinti tik tai teismo sprendimą, teismo sprendimo įvykdymą. Teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas ne tik tada, kai nesiemus laikinų apsaugos priemonių ne, nepavyktų įgyveninti sprendimo rezoliucinėje bylyje suformuoto imperatyvo, bet ir tada, kada teismo sprendimas prarastų savo prasme arba taptų netikslingas. Dėl šios priežasties laikinos apsaugos priemonės gali būti nukreiptos ne tik į būsimo teismo sprendimus suformuoluotų e, užduočių įgyvendimą, bet ir į laikiną ginčio situacijos teisinį reguliavimą. Civilinio proceso galima pastebėti, kad be civiliniam procesui numatytų laikinų apsaugos priemonių, kituose įstatymuose numatytos laikinų apsaugos priemonių taikymas kai kuriais atvejais yra susijęs ir turi kažką tai bendro su reglamento pasiūlyme įtvirtintomis nuostatomis. Taikydamas specialias normas, kuriomis reguliuojama šeimos teisiniai santykiai, teismas gali taikyti laikinas apsaugos priemonės, kurios yra panašios, kaip nurodytos projekte. Tai yra įpareigoti gyventi skyrium, įpareigoti nesertinti prie vieno iš sutoktinių, įpareigoti nebūti su vaiku ir panašiai. Tai savo savo turiniu matyti, kad Lietuvos civiliniam kodekse šeimos bylose taikomos laikinos apsaugos priemonės tam tikra prasme yra artimos reglamento pasiūlyme, pasiūlyme rotom laikinos apsaugos priemonėms. Tačiau, kalbant apie šeimos bylų nagrinėjimą, reikia pastebėti, kad mano minėtos laikinos apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tai išimtinai šeimos bylose. Tai yra, kada susituokia asmenys, kada gyvenam partnerystėje ir kada yra santykiai su vaikais. Tačiau šitos laikinos apsaugos priemonės negalėtų būti taikomas, pavyzdžiui, prieš kaimynus, negalėtų būti taikomas, jeigu gyvena vienos lyties asmenys arba panašiai. Kalbant apie Lietuvos įstatymus ir pateiktą projektą, noriu atkreipti dėmesį dar į vieną Lietuvoje nuo praėjusių metų gruodžio 15 dienos įsigaliojusi įstatymą, tai yra Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas. Šiuo įstatymu siekime ginti asmenys nuo smurto artimoje aplinkoje, kuris dėl žalos visuomeniai priskirimas prie visuomeninę reikšmę turinčių veikų, greitai reaguoti į iškilusią grėsmę, imti prevencijos priemonių, taikyti apsaugos priemonės ir teikti pagalbą. Tai smurtas šiame įstatymė suprantamas gana plačiai, tai yra veikimu arba neveikimu asmeniai daromas tyčinis, fizinis, psichologinis, seksualinis, ekonominis arba kitoks poveikis, dėl kurio asmo patiria fizinę, materialinę ar neturtinę žalą. Artima aplinka apibrėžiama kaip aplinka, kurią sudaro asmenys siejami arba praeitie siekti stoktiniais, partnerystės, vainysės ar kitais artimais ryšiais, taip pat asmenys gyvenantis kartu arba tvarkantis bendrą ūkį Tai, kaip minėjau, pagal šį statymą laikinos apsaugos priemonės gali būti skirtos, tačiau esminis skirtumas yra tas, kad šį įstatymą vykdo ir laikinas apsaugos priemonės taiko policijos pareigūnai. Ir įstatymė tiesiogiai įtvirtinta, kad smurtas užtraukia baudžiamą atsakomybę, o smurtautojas padaręs žalą žmogaus sveikatai, turtai aplinkai, taip pat padaręs neturtinę žalą, privalo ją atlyginti smurtą patyrusiam asmeniui. Tai yra pagal šį įstatymą tai būtų labai kažkas tai artimo reglamento pasiūlymui, tačiau visa šita veika perkelta į baudžiamąją, į kriminalinę sritį, todėl nepatenka į reglamento apibrėžimą, jog tai yra civiliniai teisiniai santykiai. Ir kalbant apie Lietuvą, noriu atkreipti dėmesį dar į vieną aspektą, tai yra į tokių laikinų apsaugos priemonių vykdymą. Kada mes kalbame apie civilinės byras ir laikinų apsaugos priemonių taikymą civilinėse bylose, tokias laikinas apsaugos priemonės, e, nutartis dėl tokių laikinų apsaugos priemonių vykdo antstoliai. Tai kada kalbam apie antstolius, tai antstoliai Lietuvoje yra privatus, Prancūzijos pavyzdžių veikia privati antstolių sistema. Tai jeigu antstolis vykdytų tokią nutartį dėl laikinų apsaugos priemonių. Visų pirma, tai asmo, kurį reikėtų saugoti, turėtų sudaryti sutartį su antstoliu, ją sumokėti, jam sumokėti už paslaugas ir tada jisai galėtų kažką tai daryti. Tačiau, kada kalbam apie tokias specifinės laikinas apsaugos priemonės kaip smurta, tai faktiškai antstolio pareigos pagal dabar galiojančius įstatymus yra neapibrieštos ir sunku būtų paaiškinti, kaip jis galėtų tas laikinas apsaugos priemonės vykdyti. Tai mano pasakytos pagrindinės problemos, kurios galėtų kilti šiai dienai, kalbant apie pateiktą reglamento pasiūlymą ir jo galimą įgyvendimą Lietuvoje. Pagrindinė problema, be abejo, teisinis reguliavimas gali būti, pagrindinė problema tai vis tik tai reiktų iš esmės keisti realų įgyvendimo, sukurti realų įgyvendimo mechanizmą. Šiandien jis yra tik tai baudžiamosiose bylose. Civilinėse bylose tokio mechanizmo Lietuvoje kol kas nėra. Ačiū Jums. Vielen herzlichen Dank, Herr Wiesinskis. Jetzt würde ich als nächsten Herrn Angelo. Labai ačiū. Teisėjau Višinskį, dabar norėčiau paprašyti pono Angelovo pristatyti savo pranešimą. Kaip jau sakiau, mes išgirsime visus tris ekspertus. Toliau kalbės ponė Meirand, o paskui išklausysime klausimus. Prašau, ponė Angelovai. Labas rytas, ponios ir ponai. Aš esu Nikolai Angelov, esu Bulgarijos teismo teisėjas. Dėkuoju už galimybę pristatyti Bulgarijos patirtį įgyvendinant e, laikinasis apsaugos priemonės. Aš kalbėsiu angliškai, kad sutaupyčiau laiko. Taigi, čia yra būtina priimti tam tikrus pakeitimus. Priklausomai nuo teisinio ginčio formos ir atitinkamų gynimo formų e, šiuo metu yra sunku apibriežti e, gynimo priemonės, apsaugos priemonės. yra nustatytos tam tikros rizikos ir siekiant apsisaugoti nuo tokių rizikų yra priimamos tam tikros apsaugos priemonės. Siekiant apsaugoti e, atsakovą nuo tam tikrų rizikos rūšių yra nustatytos tam tikros apsaugos priemonės ir teismas gali imtis dviejų variantų. Pirmiausia, apriboti tam tikras teisinės apsaugos priemonės, kurias, kurių galėtų imtis ieškovas ir toliau Atsiprašome, jūs kalbate šiek tiek per greitai. Gal galėtumėte kalbėti lėčiau, kadangi vertėjai tuomet galės e, sekti jūsų pasisakymą. Taigi, palyginus galutinį teismo sprendimą ir vėlesnį jo įgyventinimą, apsaugos priemonės turi tam tikrų pranašumų, kadangi jas galima įgyvendinti greitai. E, tam tikro teismo sprendimo teisinės pasiekmes turi e, e, reiškia tai, jog jas reikia įgyveninti per tam tikrą laikotarpį. Ir jeigu byla yra atmetama, jeigu yra nepriimtina arba nepagreista, tokios priemonės yra netaikomos. Jeigu ieškinys yra priimamas, tuomet teisinės apsaugos priemonės būna įgyvendinamos. Žinoma, yra tam tikrų skirtumų tarp laikinų apsaugos priemonių civilinėse bylose ir tokių apsaugos priemonių šeimos teisės bylose. Yra e, trys apsaugos priemonių rūšys pagal Bulgarijos e, procesinę teisę. Pirmiausia, apsaugos priemonės e, yra tokios, kurios, kurios yra nustatomos pagal įstatymą. Ir Tokios priemonės e, neleidžia e, šaliai naudotis tam tikrų turtų, apsaugo e, turtą nuo sugadinimo. O taip pat tokios apsaugos priemonės nustato prievolę pateikti tokį turtą turto saugotojui. E, toliau yra apsaugos priemonės, dėl kurių susidara bylos šalys. Ir trečia, apsaugos priemonės, e, e, kurias nustato teismas. Pavyzdžiui, yra laikinai apribojamas naudojamasis transporto priemonė arba nustatomos prievolės veikti arba neveikti. Ir, pavyzdžiui, taip pat yra apribojamas naudojamasis turto registru. Ir teismas turi teisę nustatyti įvairius reikalavimus, remiantis e, skirtingomis e, e, pilietinėmis teisėmis, kurioms kyla pavojus. Tai reiškia, jog apsaugos priemonės nėra ribojamos įstatymu. Visos šios apsaugos priemonių rūšis gali būti priskiriamos teismo arba prieš pateikiant ieškinį tam, kad būtų apsaugoma nuo fizinės žalos arba galima taip pat suteikti tokias apsaugos priemonės E, apeliacinėme teiksme, e, pavyzdžiui, pagal 390 civilinio proceso kodeksą. E, taip pat teismas gali priimti nutartį dėl apsaugos priemonių taikymo, taip pat ir uždaroje teismo sesijoje, netgi nekviesdamas ieškovo į teismo posėdį. Ir tokios apsaugos priemonės yra nustatomos ieškovo naudai dar prieš kreipiantis į atitinkamą apeliacinį e, teismo organą. Kalbant apie apsaugos priemonių įgyvendinimą pagal dabartinius teisės aktus arba palyginus su numatomu reglamentu, e, apsaugos priemonių padaugės įgyvendinus šį reglamentą. 398 e, civilinio proceso kodeksas numato tam tikras apsaugos priemonės, Ir čia matome, kad numatomos apsaugos priemonės yra neproporcingos. Reikalaujama pateikti rašytinį prašymą prieš tris dienas. E, tuomet teismas priima teismo sprendimą, kurį galima ginčyti e, atitinkamame apeliacinėme teismo organe. Ir apsaugos priemonė yra taikoma, tačiau jos negalima taikyti, jeigu e, ieškinys yra nepagristas arba atmetamas. Taip pat, jeigu ieškovas e, kreipiasi į teismą prašydamas e, pakeisti teismo sprendimą, teismas gali taikyti apsaugos priemonės. Siekiant atsižvelgti į siūlomą reglamento apriepti, taikymo sritį, e, siūlo, siūloma peržiūrėti esamas apsaugos priemonės e, pagal e, įstatymą dėl apsaugos nuo smurto šeimoje, kuris galioja Bulgarijoje nuo 2005 metų. Šios priemonės šiuo metu nėra klasifikuojamos teisės aktuose kaip kad e, apsaugos priemonės, tačiau jos e, e, pagal savo teisinės pasiekmes atitinka apsaugos priemonės numatomas pagal šį reglamentą. Taigi įstatymas dėl apsaugos nuo smurto šeimoje yra labai griežtas. Jis atsižvelgia į esamą teisinę pažeidėjo padėtį, taip pat siekia apsaugoti auką ir taip pat garantuoja teisę aukai būti apsaugotai nuo smurto šeimoje. Ir čia yra nustatytos keturios apsaugos priemonės. Pirmiausia, apriboti pažeidėją nuo tolesnių smurto pasireiškimų šeimoje. Antra, nustatyti nuo 3 iki 18 mėnesių laikotarpį. E, Trečia, e, atskirti e, smurtautoje nuo aukos, ar tai būtų darbo vieta, ar situacija šeimoje. Laikotarpis gali būti nustatytas nuo 3 iki 18 mėnesių, tai nustato teismas. Ir ketvirta priemonė yra laikinai perkelti vaiko gyvenamąją vietą kartu su tėvu, kuris yra auka. Ir pagal tokias nustatytas sąlygas, kaip numato teismas, laikotarpiai nuo 3 iki 18 mėnesių, jeigu tai atitinka geriausius vaiko interesus. Paprastas priemonių įgyvendinimas e, galimas policijos Ir tai reiškia, jog e, tokia apsauga yra greita ir neįtin brangi. 2010 metais e, buvo e, patvirtintas įstatymas, kuris numatė visiškus įgaliojimus policijos pareigūnams įgyvendinantiems tokias priemonės. Pagal 18 mūsų įstatymo straipsnį E, tokių priemonių negalima ginčyti apeliacinėme teisme. Ir tai nustato taip pat e, civilinio proceso kodeksas. E, siekiant garantuoti atsakovo teisę į sąžiningą teismą, teismas gali atšaukti E, teismo nutartį pagal civilinio proceso kodekso 253 straipsnį. Ir jeigu toks teismo nutarimas yra e, panaikinamas, e, tuomet byla nutraukiama ir apsaugos priemonės yra netaikomos. Bulgarijoje yra leidžiama kreiptis su peticijomis E, civiliniuose bylose, nebaudžiamosiuose bylose ir pagal įstatymą smurtas šeimoje e, yra e, prie smurto šeimoje yra priskiriamas taip pat ir ketinimas smurtauti ir taip pat pasikesinimas į fizinę laisvę. Siekiant nustatyti apsaugą pagal įstatymą, smurtas e, turi būti patirimas per vieną mėnesį e, iki peticijos pateikimo ir jis apima esamus ir buvusius e, sutoktinius, sugyventinius, taip pat, pavyzdžiui, vaiką ir tėvą, įvaikintoją ir panašiai. Įstatymas nuo dėl apsaugos nuo smurto šeimoje nustato tam tikras apsaugos priemonės, e, įprastinės ir išskirtinės. Tačiau e, visos šis apsaugos priemonės atitinka siūloma reglamentą. Įprastinės apsaugos priemonės nustato kad e, asmuo, kuris kenčia nuo smurto šeimoje ir nenorintis kreiptis į teismą, turi teisę į tokias apsaugos priemonės. Jis gali nenorėti kreiptis į teismą dėl įvairiausių priežasčių. Teismas gali apsvarstyti e, tam tikrus e, laiko terminus, pavyzdžiui, per 30 dienų iki prašymo e, kreipimosi dėl patyrimo smurto šeimoje. Ir teismas e, turi nustatyti per 30 dienų datą, e, kuomet bus nagrinėjama byla ir kur bus e, nustatomos apsaugos priemonės. Ir tokia įprastinė procedūra gali būti susijusi arba nebūtinai su ankstesniu teismo nutarimu dėl apsaugos priemonių suteikimo. E, tokiais atvejais, kuomet e, aukai, aukos gyvybei kyla pavojus, e, teismas gali nustatyti iškartinės skubos tvarka apsaugos priemonės per 24 valandas nuo tada, kai buvo gautas prašymas. Taip pat tokia nutartis gali būti paskirta ir artimiausio policijos komisariato. Ir Policija yra atsakinga už teismo nutarties vykdymą, įgyvendinant atitinkamą e, teismo nuo, e, įstatymo nuostatą. Ir nėra leidžiama apeliuoti prieš tokį teismo nutarimą. E, įstatymas taip pat numato kad atvejais, kuomet nėra jokių kitų įrodymų, teismas gali paskirti e, apsaugos priemonės e, vienašališkai. E, tai nustato įstatymo dėl apsaugos nuo smurto šeimoje 9 straipsnis. Iš tikrųjų, tai yra tikrai inovatyvi nuostata, kuri nebenustato įrodinėjimo naštos taikymo prievolės asmuo, kuris e, e, kreipiasi dėl smurto patyrimo šeimoje, neturi įrodyti, kad jam buvo patirtas, kad jis patyrė smurtą, o pažeidėjas turi įrodyti, kad jis nesmurtavo. Ir čia yra taikomos e, įstatymo dėl apsaugos nuo smurto šeimoje 21 straipsnio nuostatos. Kai neįmanoma įgyvendinti teismo nutarties, policijos pareigūnai turi teisę sulaikyti smurtautoje. E, baudžiamojo kodekso 296 straipsnio nuostatos e, leidžia taikyti sankcijas bet kam, kuris bet kokiu būdu trukdo teismo sprendimo įgyvendinimui arba netaiko e, teismo nutarties dėl smurto šeimoje. Ir tokios įstatymo nuostatos galioja nuo 2005 metų. Procedūra yra gana įdomi pagal šį įstatymą dėl apsaugos nuo smurto šeimoje. Ir mano nuomonė, e, procedūra yra gana efektyvi, greita ir labai naudinga asmenims nukentėjusiems nuo smurto šeimoje. Taigi manau, kad apsaugos priemonės, kurios e, pagal mūsų įstatymą nuo, dėl apsaugos nuo smurto šeimoje yra panašios į siūlomas pagal e, šį reglamentą dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose. Taigi, ačiū uždėmesi. Ačiū kolegai Angelov. O dabar suteiksime žodį kitai pranešėjai, prašom. Labą dieną. Pirmiausia, visos ANAR, viso ANAR fondo vardu. Noriu padėkoti, kad pakvietėte mus dalyvauti šiame posėdėje. Mums tenka didelė garbė pateikti čia savo patirtį. Mes esame organizacija, kuri saugo vaikų ir paauglių teisės. Savo pranešime mes aprašėme mūsų veiklą. Mes rėmėmės informaciją iš telefono specialios linijos, kuri padeda vaikams. Mes jau nuo savo veiklos pradžios sulaukėme daugiau negu 2 milijonų skambučių ir elektroninių laiškų. Ir mums pavyko tinkamai atlikti darbą skubos atvejais, pavyko aptikti blogo elgesio su vaikais Ir e, niekas, jeigu ne ta mūsų linija, nebūtų apie tai niekada ir sužinojęs. Savo pranešime mes pateikėme kai kuriuos pamastymus dėl teisėkuros akto, kurį, kurio siūlymą pateikė Europos komisija. E, mūsų siūlymo tikslas - užtikrinti paramą nukentėjusiems nuo nusikaltelių vaikams ir paaugliams. Tarp šių siūlymų yra ir būsimasis reglamentas dėl civilinės apsaugos priemonių pripažinimo. Savo teisinėje sistemoje mes turime apsaugos priemonės, kurių tikslas yra sutrukdyti asmeniui padariusiam nusikaltimą artintis prie, saug, prie saugomos mens, komunikuoti su juo ir šis rytis yra reguliuojama civilinės teisės nuostatų. E, baudžiamosios viršų teisės nuostatų. Tokia yra tradicija Ispanijoje. Jeigu koks nors asmuo yra saugomas, jeigu jis nori keliauti į kitą valstybę narę ir jeigu ta valstybė laikosi apsaugos priemonių, tai tuomet yra remiamasi direktyva 99 11 metų. Taigi yra numatytos ribojančios priemonės, kurios Ispanijoje yra baudžiamosios ryties. Ir tik baudžiamasis bylas nagrinėjantis teismai gali čia priimti sprendimus. Mes tas apsaugos priemonės esame suklasifikavę į tris tipus, tai yra pasakyta ir mūsų pranešime. Pirmoji priemonė išplaukia iš reglamento, čia kalbama apie apsaugos priemonės civilinėje srityje, kurios e, apima nesustuokusias poras. Čia nekalbama apie vaikų vizito teisę, apie bendrų vaikų e, priežiūros ar vizito teisę. Tai yra 2003 metų reglamentas, kuris vadinamas e, Briuselis bis. Antroj, antrasis priemonių tipas tai yra civilinės apsaugos priemonės. Dėl jų sprendimą priima Ispanijoje teisėjas. E, tai yra priemonės siekiančios užkirsti kelią vaikų pagrobimui, kai tai daro vienas iš tėvų ar trečiosios kokios nors šalis. Kitaip tariant, yra numatytos priemonės, kaip paimti e, pasą iš vaiko, kad jis nebūtų išvežtas, jeigu jis pasą turi, arba pasas vaikų yra neišduodamas, jeigu nėra abiejų tėvų sutikimo ir vaikas negali būti pervežamas gyventi kitur. Jis negali išvykti į kitą šalį. Dar e, kita apsaugos priemonė yra numatyta taip pat civilinėje srityje, jos sprendimą priima teisėjas, jos tikslas yra apsaugoti vaikus nepilnamečius nuo pavojų. 158 straipsnėje yra pasakyta, kad teisėjas pats arba nepilnamečio prašymo ar vieno iš tėvų prašymo arba prokuroro prašymo gali imtis tokių priemonių, kurios jam atrodo esančios reikalingos, kad galėtų pašalinti vaiką iš tos vietos, kuriam grėsia pavojus ir tos priemonės gali būti pačio, pačio įvairiausio pobūdžio. Jeigu teisėjas mano, kad tos priemonės yra tinkamos, jis, pavyzdžiui, gali nuspręsti tėvams neleisti vairuoti automobilio, jeigu, pavyzdžiui, tėvas ar mama, tarkime, turi problemų dėl alkoholio. Jeigu jie yra alkoholikai, jiems gali būti paimtas vairuotojo pažymėjimas. Kai žvelgėme į reglamentą dėl abipusio, civilin... abipusio apsaugos priemonių pripažinimo civilinėse bylose, mes matome, kad yra tokių dalykų, į kuriuos reikėtų atsižvelgti. E, ir čia pirmiausia reikėtų paminėti skaidrumo priemonių seriją. Reglamento tikslas yra saugoti suaugusiųjų ir nepilnamečių fizinį ir psichinį integralumą. Būtent dėl to šiame tekste reikėtų kalbėti apie tai, kad globėjas ar teisinis atstovas galėtų reikalauti atitinkamo pažymėjimo. Tais atvejais, kai saugomasis asmuo yra nepilnametis. Jeigu valstybė narė e, nusprendžia, kad turi būti taikomos apsaugos priemonės, privalu į tokį sprendimą atsižvelgti, reikia išsiaiškinti, ar tokio sprendimo tekstas turi būti išverstas į kitas kalbas ir išsiaiškinti, kam jis turi būti teikiamas. Kad būtų galima užtikrinti nemokamos pagalbos teisę, tai yra pasakyta 17 straipsnėje. Mes manome, kad pirmajame priedė reikėtų įrašyti pastraipą, kur būtų pasakyta, ar asmuo turėjo teisę į nemokamą teisinę pagalbą savo kilmės valstybėje. Kitas mums svarbus klausimas. Du A straipsnis. Nereikėtų kalbėti apie ribotą sąrašą, reikėtų palikti erdvės ir kitoms priemonėms. Pavyzdžiui, Ispanijoje priemonių tikslas yra užtikrinti tinkamai vaiko teisų apsaugą. Ir jeigu norime, kad reglamentas veiktų taip, kaip to tikimasi, tai tuomet reikėtų numatyti labai aišku bendradarbiavimą tarp valstybių narių kompetentingos administracijos centrinių struktūrų šiuo atveju. Tai būtų esminis dalykas užtikrinant tinkamą reglamento veikimą dėl tėvų atsakomybės. Reglamento numeris 2201-2003 metų. Pranešime, be kita ko, mes nurodome labai svarbius mūsų požiūrių dalykus, kad būtų galima tinkamai užtikrinti nukentėjusių nuo nusikaltėlių teisės kai nukentėjusi asmenys yra nepilnamečiai ar vaikai. Dėl laikos tokos negaliu leistis į techninės detalės šio klausimo. E, tiesiog peržvelgite tai, kas čia yra ekrane. E, tiesiog rekomenduočiau Jums perskaityti šitą dokumentą atidžiai. Dėkoju. Eh, Labai ačiū poniai Mairand už Ispanijos e, sistemos pristatymą. Dėkuoju visiems ekspertams. Na, o dabar galime padiskutuoti. Jeigu turite pastabų, komentarų ar klausimų ekspertams, galite juos užduoti, tačiau turime mažai laiko ir aš norėčiau, kad būtume labai disciplinuoti kalbėdami. Pirmiausia, ponia Vikstram. Ačiū. Man labai malonu pasiklausyti, kalbant ispaniškai, to, to mes neįpratę girdėti šiame komitete, todėl aš mielai pakalbėsiu švediškai. Aš džiaugiuosi, kad yra pateiktas toks pasiūlymas. kuris papildo e, apsaugos priemonės civilinės abilės e, priemonių tarpusavio pripažinimą. Labai svarbu uh, Na, bet tai kalbėti ir baudžiamojo proceso kontekste, kai kalbam apie žmonės, kuriems reikia apsaugos ir kuriems reikia garantuoti judėjimo laisvę. Ir nepamiršti e, jų apsaugos, jeigu žmonės nori laisvai judėti e, e, Europos Sąjungoje. Ši direktyva, sako kalbėtoja, yra puikia galimybė padidinti tarpusavio pasitikėjimą tarp valstybių narių ir darinti įvairias teisės tradicijas įvairiose šalise. Manau, kad galima būti čia aktyvus, tarpusavio pripažinimas yra labai svarbus. Ir man malonu, kad mums pavyko pasistumėti į priekį. Norėčiau užduoti du klausimus. Visų pirma, kokios yra priežastis atsisakyti pripažinti apsaugos priemonės. Gali būti priežasčių atsisakyti pripažinti apsaugos priemonių e, taikymą, kokios čia būtų sąlygos valstybės narėse. Ir antra, aš turiu klausimą šiek tiek subtilesnė tema. Daugelį valstybių narių e, gali kilti smurto e, šeimose, kurias sudaro tos pačios lyties asmenys. Ar tokiais atvejais yra galimybė atsisakyti taikyti apsaugos priemonės kitose šalise? Ar, ar tokia situacija turi reikšmės ar ne? norint užtikrinti, kad visiems būtų taikomos tos pačios tarp valstybinės apsaugos priemonės jeigu vienoje šalyje tokia partnerystė yra pripažįstama, tai kaip yra kitose šalise, tuomet su apsaugos priemonėmis. Ačiū. Džiaugiuosi, kad turime tokių garbių svečių savo posėdėje. Noriu užduoti du klausimus. Pirmasis. Dėl Bulgarijos svečio pranešimo. Norėjau paklausti, ar galėtumėt pateikti mums statistinių duomenų susijusių su apsaugos priemonių taikymo rezultatais. Aš peržvelgiau jūsų pranešimą, jūs kalbėjote apie pozityvius rezultatus, tačiau norėčiau sužinoti. Ką apie tai sako statistiniai duomenys? Pone Vikstrom taip pat paminėjo labai svarbų dalyką. Ji minėjo, kad būtina keistis patirtimi. Tai yra lyginamosios teisės labiau gal objektas. Dabar matome, kad randasi nauja teisė, ES teisė ir, nu, ir ši teisė turi žengti pirmin remiantis bendra patirtimi, kai dėl mano tėvinainės pranešimo. E, Buvo minima Ispanijos anarfondo patirtis. Buvo kalbama apie tokią šalį, kur teikiama nemokama teisinė pagalba, tačiau taip yra ne visur. Mūsų teisės reikalų komitetas tai žino, mes žvelgiame horizontaliai į šią problemą ir manome, kad e, šis fondas, Ispanijos fondas turėtų savo patirtimi keisti su kitų šalių atitinkamomis institucijomis. Ir tai būtų puiku. Būtų puiku, jeigu būtų galima e, pateikti, kokiu rezultatu davė nemokama teisinė pagalba. Aš mačiau, kas yra nuveikta mano šalyje ir manyčiau, kad nereikia dabar e, atsisakyti tų numatytų teigiamų dalykų. Priešingai reikia jos dar labiau įtvirtinti ir galbūt paskleisti visoje Europos Sąjungoje. apie patirtį. Galime kalbėti ne tik apie kokio nors konkretaus atvejo patirtį, galime kalbėti apie tai, kad šiuo atveju mes tikrai žengime didžiulį žingsnį pirmin, siekdami užtikrinti moterų teisės, prieglopščio teisė ir taip toliau ir panašiai. Tai turėtų tapti ES teisės esynų dalimi. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Ačiū kolegai Masip. Pone Parvanova, regis, noriu užduoti klausimą mūsų pranešėją. Prašau, o paskui žodis bus ekspertams vėl. Jūs, regis, neturit klausimų, ar ne? Pone Parvanova, turiu klausimą, turiu. Norėjau pasakyti, kad nacionalinės teisės sistemos yra labai skirtingos. Taryba, komisija ir nacionalinių struktūrų atstovai bei nevyriausybinio organizacijų atstovai sako, kad svarbiausia problema yra ne teisinių sistemų skirtumas. Tos sistemos dažnai netitinka interesų tų asmenų, kurie yra nukentėję ir nori laisvai keliauti. Dažnai atsitinka taip, kad ne visur tinkamai ginamos nepilnamečių teisės ir nukentėjusių teisės. Sistemos veikia neefektyviai, taikant apsaugos priemonės. Ir iš tikrųjų svarbu būtų keisis praktika tarp valstybių narių. E, egzistuoja daug gerų įstatymų, tačiau ne visi jie veikia. Štai kokia yra svarbiausia problema. Ar galėtumėte pakomentuoti plačiau šį, šią problemą? Pirmininkas, ačiū. Dabar suteiksim žodį ekspertams. Pirmiausia, ponas Višinskis, paskui ponas Angelov ir galiausiai ponia Meirat. Dėkuoju už klausimus. Pirmiausia, norėčiau atsakyti klausimą dėl laikinų apsaugos priemonių pripažinimo tarp ES valstybių. Tai kalbama reglamente yra numatytos laikinos apsaugos priemonės, jeigu toks reglamentas bus priimtas. Jeigu toks reglamentas bus priimtas, tai dėl pripažinimo nėra jokio apribojimo. Pripažinimas užsienio teismų sprendimų dėl laikinų apsaugos priemonių būtų vykdomas taip pat kaip ir kitų teismų sprendimų pripažinimas, taip kad jokio pribojimų nebūtų. Dėl vienalyčių santokų, ar galima būtų nepripažinti nutarčių dėl laikinų apsaugos priemonių taikymo, jeigu nutartys primtos dėl vienalyčių santokų? Tai irgi jokio pribojimo nėra. E, faktiškai lytis neturi jokios reikšmės pripažįstant e, nutartis dėl teismo sprendimų, užsienio teismo sprendimų. Lytis neturi jokios reikšmės, taip kad jokio pribojimų nebūtų. Ačiū. Herzlichen Dank, Herr Angelo. Labai ačiū. Ponas Angelovas. Ačiū už e, klausimus. Apsaugos nuo smurto įstatymas, kuris yra taikomas jau septynerius metus, e, yra tikrai veiksminga. Statistika rodo, kad ieškinių, dėl kurių taikomas apsaugos priemonės skaičius e, sumažėjo iki maždaug 1200 per metus. Žinoma, analizuojamų ieškinių skaičius yra daug didesnis. Tačiau tai daroma e, iš esmės pagal įstatymo nuostatas. Tačiau e, tos bylos, e, jų rezultatas dažnai nebūna apsaugos priemonių paskirimas dėl įvairių priežasčių. Viena vertus šalis supratusios taikomų priemonių griežtumą, atsima ieškinius. Nes pateikus ieškinį, nuo, nuo ieškinio patikimo iki jo įvykdymo, nepraeina ir 24 valandas. Tuomet smurto auka supranta, kad nusižengėlis bus pašalintas, tai yra jame bus liepta palikti bendrą būstą ir aukos dėl to pakeičia savo nuomonę, atsima ieškinius ir taip baigėsi visas procesas. 80 procentų ieškovų Bulgarijoje yra moteris, 10 procentų ir e, vaikai ir 2 procentai vyrai. Neturime jokių apribojimų pagristų e, lytimi. Na ir nėra apribojimų dėl tos pačios e, lyties partnerystės ar vedybų ribojimo ir aš nematau jokių e, problemų tarpusavio pripažinimui. Pats reglamentas nenumato tarpusavio e, vykdymo tokių priemonių. Tai yra svarbesnė, ko gero, reglamento dalis. Tačiau, kai kalbam apie tarpusavio pripažinimą, reglamento projektas visiškai atitinka dabartinės teismų bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose nuostatas. Dabar ponia Laticija matome į rand. Na, visų pirma, aš visiškai sutinku, kad e, teisės gauti teisinę apsaugą turi būti nemokamai e, užtikrinamos, nes teikti pagalbą nusikaltimų aukoms yra svarbu. Taip pat, kalbant apie tos pačios lyties poras, tai Ispanijoje, jeigu yra e, įtarimų, kad įvykdytas nusikaltimas ar kad kažkokiam asmeniui kyla psichinis ar fizinis pavojus, tas asmuo gali gauti apsaugos priemonės, kad būtų apsaugomas, e, apsaugoma jo fizinė ar psichinė sveikata. Tai gali būti teismo sprendimas ar draudimas palaikyti kontaktus ir tos specifinės apsaugos priemonės yra numatytos teisės kodeksuose. Na, man beliko tik tai padėkoti mūsų ekspertams, sako pirmininkas, ir palinkėti tolesnės e, geros diskusijos. Dėkoju kolegams iš moterų reikalų ir teisų e, lyčių lygybės komiteto. Na, o pakeitimų terminas yra balandžio 10, 2012 metai. Dabar darome minutės pertrauką ir tęsime Teisės reikalų komiteto posėdį. Thank you